Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf. Äh, Mėly kolegos. Pradedame biudžeto kontrolės komiteto posėdį. posėdį. Tai yra pirmasis e, šios kadencijos e, posėdis. Norėčiau pasveikinti visus išrinktus naujus narius ir narius, kurie buvo perinkti. Prieš pradedant posėdį norėčiau padėkoti visiems už puikų darbą pastaruosius pustrečių metų biudžeto kontrolės komitete. Demokratinis balsavimas yra viena iš labai svarbių šio komiteto temų ir manau, kad mes tikrai puikiai pasidarbavome. Norėčiau Jums už tai padėkoti. Dabar pereisime prie naujo pirmininko rinkimo, naujo biudžeto kontrolės komiteto pirmininko rinkimo. Šiandieną turime išrinkti komiteto biurą, tai yra pirmininką ir keturis vicepirmininkus. Tai yra daroma remiantis 204 e, mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnių. EPP narių tarpe yra du pakaitiniai nariai. Ar jie galėtų prisistatyti? Fanderkamp ir ponas Peter, ne? Ponas Piper. S ir D um, frakcijoje trūksta trijų asmenų ir yra trys pakaitiniai nariai. Ar teisinga? Kas yra S ir D pakaitiniai nariai? Pone Jotova. Taip pat ponas Katalin. Ir kolegė Nidė Melion. Toliau ECR, pakaitinis narys yra Kiomer. Ir ponas Breben. Dėkuoju. Alde frakcijos nariai visi yra čia. Gue, ponas Dejan, o ponia Kerry jos nėra. Žalieji ponas Soltis. Arstas. Ir taip pat ponia Begena ne, neįsirašusiai nariai Louis Alion. Galime pradėti balsuoti. Norėčiau paprašyti frakcijų pasiūlyti mm, kandidatus. E, dėkoju pirmininkė, EPP frakcijos vardu. Norėčiau pasiūlyti ponę, ponę Ingeborg Gressler kaip kandidatę tapti mūsų komiteto pirmininkę. Dėkoju, ar būtų daugiau pasiūlymų? Ne, kadangi nėra, galime balsuoti plojimais. Taigi sveikinimai, ponė Inge Bresler. Gressler. Jūs esate išrinkta biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė. Norėčiau palinkėti Jums kuo geriausios kloties. Ir dabar suteiksiu Jums žodį ir Jūs toliau tęsite šį posėdį jam pirmininkausite. Dėkuoju. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank für den Vertrauens. E, mėly kolegos, dėkoju. Stengsiuosi patenkinti jūsų lūkesčius. Norėčiau padėkoti Miguel Truorev už 2,5 metų, kuriuos jis pirmininkavo labai gerai, pirmininkavo e, biudžeto kontrolės komitetui. Ir e, tikrai norėčiau padėkoti už laiką ir pastangas, kurias jūs įdėjote. Taigi dabar perėsime prie kitų darbo virkės punktų. Vicepirmininkų, vice, vicepirmininkų rinkimas. Ar būtų kandidatų? Ar būtų kandidatų nominacijų į vicepirmininkus? Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Gressler. Derek Vogan būtų mūsų pirmasis kandidatas į vicepirmininkų poziciją. Dėkuoju, ar būtų e, daugiau kandidatų? Ne? Kadangi niekas neprašė slaptojo balsavimo, sveikinu e, Greek Vovel, kuris tapo mūsų e, komiteto pirmoji vicepirmininku. Dabar pereisime prie antrojo vicepirmininko, ar būtų pasiūlymų dėl kandidatų. Stas, dėkoju pirmininkė. Antrasis vicepirmininkas galėtų būti ponas Igor Šoltis. Dėkoju. Ar būtų daugiau pasiūlymų? Ne. Kadangi niekas nepaprašė slaptojo balsavimo, e, dabar paskelbiu jį išrinktų ir pritarėme, m, mm, pritarėme plojimais. Tikiu, tikrai mes e, dėkoju ir tikrai dirbsime labai sėkmingai kartu. Trečias vicepirmininkas, ponas Tore, dėkoju. Alde frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti, pasiūlyti Martiną Dlabajovą. Niekas nepaprašė stabdžio balsavimo, taigi patvirtiname e, pritarant balsų būtent e, ponia Labajova. Dabar ketvirtasis vicepirmininkas. Taip, S ir D siūlo ponios Danika kandidatūrą. Ar būtų daugiau pasiūlymų? Ne. Niekas nepaprašė slaptojo balsavimo, taigi galime patvirtinti šią kandidatūrą. Sveikinu ir jūs taip pat kviečiame prisėsti prie mūsų. tikrai e, mes sėkmingai bendradarbiausime e, ir su jumis, ir su komiteto e, nariais. Mūsų darbas tikrai bus labai įdomus ir uh, Norėčiau paraginti jūs visus vykdyti savo pareigas, taip pat ir mokesčių mokėtojai galės pareikšti savo nuomonę. Gerai. Trečias darbo tvarkės punktas. Liepos 22 dieną nuo 9 ir nuo 15 valandos bus pirmasis posėdis. Mūsų komiteto posėdis, sekretoriadas jums atsiūs dokumentus, kur rasite visą e, reikiamą informaciją. Jeigu nėra prašančiųjų žodžio, mūsų posėdis baigtas, dėkoju.